į kurį atsakoma žodžiu. Jis skirtas komisijai ir susijęs su pirmojo reglamento Briuselis 2 pirmojo skiriaus taikymo srities į ją įtraukiant registruotą partnerystę. Iš karto suteiksiu žodį poniai Gebhardt, mūsų kolegijai să ia cuvântul pentru 5 minute. Jie kalbės e, Teisės reikalų komiteto vardu, prašom. Ziden. Pone pirmininkė, mėly kolegos, šių metų sausio 18 dieną priėmėme labai gerą sprendimą, remdamiesi labai gerų komisijos pasiūlymų dėl teismų sprendimų e, vykdymo šeimos teisės e, kontekste. Ir jau viename ankstesnių pranešimų buvo apie šios aspektus kalbėti ir aš to pasiremiau, nes tai yra gerai, tai suteikia daugiau teisinio tikrumo ir labai svarbu, ypatingai kai eina kalba apie e, vaikus. Tiesa, e, sistema taikoma tik tai sutoktiniams e, iki šiol, e, bet nekalbama apie registruotą partnerystę ir tai yra visiškai nepriimtina, gerbiamas komisijos nariai, kadangi turime vis daugiau registruotų partnerysčių, vis mažiau asmenų nusprendžia tuoktis, situacija keičiasi, gyvenimo realybė keičiasi, tačiau komisija tiesiog e, viso to nepaiso ir tas yra nesuvokiama. Nesuvokiama. Ir kadangi eina kalba apie peržiūrą, o piliečiams, kurie nežino, kas tas yra, pasakysiu, tai reiškia, kad parlamentas gali iš tikrųjų keisti tik tuos straipsnius, kuriuose komisija buvo padariusi pakeitimų. Ir mes negalėjome, vadinasi, savo ruoštų daryti pakeitimų dėl taikymos ryties. Ir kaip parlamentas negalėjome užtikrinti taikymos ryties išplėtimo ir e, garantuoti, kad, kad sistema apimtų ir registruotas partnerystės. Pasižiūrėkite į skaičius Eurostato. Čia būtent komisija juk tuos duomenis ir pateikia. Taip jau yra, kad vis mažiau santokų registruojama, vis daugiau registruotų partnerysčių. Tai kodėl tie, kurie nusprendžia rinktis registruotą partnerystę, neturi tų pačių teisių kaip sutoktiniai. Kodėl tie asmenys, kurie 19 visgi valstybių narių e, gali registruoti partnerystę, gali įsivaikinti vaikus, kodėl jiems netaikomos e, šios teisės. Todėl ir klausiu Europos komisijos, kodėl registruotų partnerysčių neįtraukėte į savo pasiūlymą dėl Bruselis 2A. Ar komisija neižvelgia poreikio reglamentuoti registruotas partnerystės Bruselis 2A kontekste, ar nemat, Nemano komisija, kad e, toks išskirimas registruotų partnerysčių nėra diskriminacija? Aš manau, kad taip, taip yra. E, komisija yra starčių sergėtoja ir nediskriminavimo principas yra vienas svarbiausių sutarčių aspektų. Taigi Europos komisija čia tikrai e, yra padariusi klaidų, egzistuoja spragos, kurias reikia ištaisyti ir kyla klausimas, kada tas bus padaryta. Tai irgi labai svarbus klausimas, nes e, jau daug kas buvo prarasta dėl to, daug kas laiku nepadaryta ir kolegos dešiniajame flange parlamento nuolat stengiasi užkirsti kelią tam, kad tas klausimas pasiektų plenarinį e, posėdį, plenarinį posėdžių salę. Kodėl nepripažįstate, kolegos, kad asmenys, kurie pasirenka registruotą partnerystę, uh, Mm, turėtų tas pačias teisės ES. Gerbiamas komisijos narys, jūs skaitmeninimo srityje esate laikomas vienu progresyviausių ir pasisakote už tai, kad e, turime orientuotis į besikeičiančius laikus Tad sureaguokime ir dabar, nes šitas klausimas e, paliktas e, nuošalyje ir tai yra visiškai nepriimtina padėtis. Ačiū. Dabar kalbės e, komisijos vicepirmininkas Ansipas. Prašome. President. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Europos, Europos parlamentui už tai, kad iškėlė registruotų partneriščių klausimą komisijai pateikus pasiūlymui e, dėl Briuselio 2A reglamento naujos redakcijos. Šis reglamentas e, leidžia spręsti tarp valstybinės situacijas šeimos bylose. Akcentuojama vaikų apsauga. Mūsų pasiūlymas skirtas tam, kad e, išspręstume problemas susijusias su tėvų prievolėmis. Parlamentas taip pat yra praeitįje apie šias problemas kalbėjęs ir reikalavo iš mūsų skubių veiksmų. Kaip parlamentas yra pastebėjęs, mes neteikėme pasiūlymų dėl to, kad būtų įdėgiami pokyčiai dėl šeimos dalykų, numatant teisę poroms pasirinkti teismą, kuriuose vyks skirybos taip pat neįtraukiamos tos pačios lyties asmenys įregistravę partnerystę. Viešosios konsultacijos buvo surinktos komisijos ir atsakymai nėra pakankamai aiškiai parodė, kad reikia, kad tokie pokyčiai būtų pateisinami. Kalbu apie pokyčius šeimos e, klausimais. Mes manome, kad e, nėra, dabar netinkamas laikas keisti taisyklės. Pagrindinis e, reglamento 2, Bruselis 2A peržiūros tikslas yra užtikrinti geresnės sąlygas vaikams, kurie susiduria su sudėtingomis situacijomis. Ir tą problemą reikia spręsti kaip galima greičiau. Aš džiaugiuosi tuo, kad parlamentas ir komisija siekia bendro tikslo tarp valstybinėse bylose norime išvengti tokių situacijų, kai vaikai bus tarsi įkaitai ilgai trunkančių teisinių ginčių. Mes taip pat norime palengvinti tarp valstybinės e, procedūras šeimoms, taikydami įvairias priemonės, įskaitant sutrumpinimą e, teisminio nagrinėjimo ir sąnaudas. Taip pat kitas labai svarbus dalykas yra tas, kad tiek parlamentas, tiek komisija nori, kad vienoda apsauga būtų taikoma visiems vaikams. Norėčiau akcentuoti tai, kad savo pasiūlyme e, siekėme užtikrinti E, tai, kad visiems vaikams nepriklausomai nuo e, tėvų civilinio statuso būtų taikoma vienoda apsauga. Kitaip tariant, nepriklausomai nuo to, ar tėvai yra susituokę, ar e, yra registravę partnerystę. Jeigu bus greitai sustarta dėl šio klausimo, taryboje reikia vienbalsio pritarimo ir atrodo, kad tikrai pavyks greitai tą padaryti. Komisija yra pasiryžusi dalyvauti darybose tam, kad rastume gerą išeitį, kuri bus naudinga vaikams. Dėkoju. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį Esteras Feragut, pusantros minutės, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų, ES pagrindinis tikslas yra užtikrinti laisvę saugumo erdvę. Ir labai svarbu dėl to užtikrinti teismų bendradarbiavimą šeimos e, teisės srityje ES. Mes su kolega Cvifka esame pateikę pasiūlymų dėl E, visų teisinių nuostatų susijusių su šeima, kad būtų galima išspręsti visas likusias problemas, užpildyti spragas. Ir tai bus pagrindas e, bendradarbiavimo atsiras e, vienodos procedūros skirybų atvejais, taip pat apsisprendžiant gyventi skyriumi Ir taip pat e, reikia užtikrinti, kad dokumentai, teismo sprendimai galėtų cirkuliuoti laisvai. Ir tai yra vienas iš pagrindinių reglamento tikslų. Kaip sakė komisijos atstovas, iš tiesų, e, kai kuriuose valstybėse nese yra, egzistuoja registruotos partnerystės ir e, vis dažniau vaikų gimsta neregistruotose šei, ne šeimose, bet kitokios formos partneriams, kit, partneriams gyvenantis kitokiose sambūvio formose. Ir e, svarbiausias mūsų dalykas yra apsaugoti vaikus. Toliau pusantros minutės bijoti. Ringazio, ringazio lei, Presidente, ringazio il Commissario. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Manau, kad šis klausimas teikiamas žodžiu yra labai svarbus ES piliečiams. Nėra tiek jau daug temų ir galimybių, kur ES gali pasisakyti dėl civilinės teisės valstybėse narėse. Bet manau, kad e, Bruselis 2 reglamentas yra susijęs su jurisdikcija, e, santokos nutraukimo gyvenimo skyrių ir santokos pripažinimo negaliojančią atvejais. Taigi Briuselio 2A kontekste nenoras įtraukti registruotų partnerysčių, pavyzdžiui, tais atvejais, kai asmenys negali sudaryti santokos, e, kai čia, kai kalbame apie tos pačios lyties asmenys, tai manau, kad e, yra neetiška. Negali būti, kad ES teisė būtų lik kažkoks e, moralinių nuostatų formuotojas. Mes turime apsaugoti tokių porų vaikus. E, Europoje yra per daug diskriminacijos. Komisijos nary mes turime diskutuoti apie tai ir kovoti su šia diskriminacijos forma. Mes čia, šiame parlamente dažnai kalbame apie teisinę valstybę, apie įstatymų viršenybės principą ir uh, praktiškai šis klausimas e, aptariamas kiekviename plenarinėme posėdėje ir jūs turite galimybę kažko imtis. Komisijos nariai, jūs sakėte, kad e, neatėjo dar laikas tokių partneriščių pripažinimui, bet juk e, niekada nėra netinkamo laiko pripažinti teisės. Ponas Jurek, pirmininkė, šeima grindžiama vyro ir moters partnerystės pagrindu yra mūsų kultūros ir mūsų visuomenės pagrindas. Ir e, valstybė negali e, prilyginti šio instituto kitiems, kitoms poroms. Ir jeigu mes na, manau, kad mes turime galvoti apie visuomenės ateitį ir aš labai tikiuosi, kad komisija nepradės vykdyti tokios politikos, kuri prieštarautų valstybėms, kuri nori išsaugoti savo tikrą pagrindą. E, sprendimas, e, kuris buvo priimtas Slovenijoje, Slovakijoje ir Kroatijoje, atitinka Europos teisinės valstybės principus. Ir Europa E, yra įsipareigojusi nesikišti į šeimų gyvenimą ir labai tikiuosi, kad tas pažadas bus įvykdytas. Dabar ponia Hautala, vieną minutę. Ačiū. Ačiū vicepirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Prisidėsiu prie kolegos Vijoti pastabos, kad dabar yra tinkamas laikas ir mes turime Mm, įgyvendinti tai, apie ką kalbame. Mums labai rūpi teisinė valstybė ir piliečių teisės, taigi neturime švaistyti laiko. Aš manau, kad komisija dirbtinai surišo e, parlamento rankas, panaudodama vadinamą naujos redakcijos techniką. Tai neišsprendžia problemos ir manau, kad taip elgtis nesažininga. Briuselis 2 reglamentas yra pasenęs, jis turėjo padėti e, laisvam sprendimų, e, santokos teisės sprendimų judėjimui, bet iš tikrųjų mm, praėjo daug metų ir tas reglamentas nebetitinka tų pokyčių, kurie vyksta, e, vyksta mm, mūsų visuomenėse. Galbūt 2003 metais registruotos partnerystės nebuvo labai paplitusios, bet dabar tai jau yra įsitvirtinęs dalykas. Taigi ES turi ginti ir registruotų partnerių teisės. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Gutelent pusantros minutės. Europos Sąjunga, kuri gina vaikus, yra naudinga mums visiems. Labai svarbu tobulinti Briuselis 2 reglamentą. Svarbu, kad Europoje būtų atsižvelgiama į būtinybę kurti kaip galima geresnės sąlygas vaikams, neatsižvelgiant iš kur yra kilusi pora. E, reikia galvoti apie vaikus, kurie gimsta porose, kurios gyvena skirtingose šalise. Vis daugiau vaikų gimsta porose, kurios yra sudariusios registruotą partnerystę ir kurios nėra susituokusios. Ir labai gaila, matyti, kad kai kurie šio parlamento nariai ir toliau priešinasi priemonėms, kurios sustiprintų vaikų teisės. Deja, nauji, naujos nuostatos neapriepia registruotų partnerysčių, nepaisant to, kad 19 valstybių narių, įskaitant Švediją, jau yra leidžiama sudaryti registruotas partnerystės. Santoka dažnai yra apibrėžiama kaip vyro ir moteros, moters sąjunga. Tai reiškia, kad nėra aiškus vaikų statusas, o to negali būti. Vis dėlto komisija dar svarsto, ką daryti su registruotomis partnerystėmis. Kaip jūs užtikrinsite, kad vaikai būtų apsaugoti? Ar komisija galvoja vis dėlto taikyti nuostatas ir civilinėms partnerystėms, kad žmonės galėtų ir skūstis. Pone Renkė, ačiū. Mm, pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, turiu pasakyti, kad dėje, dėje šiandien dar ne visos e, valstybės narės yra numačiusios vienodas santokos teisės tos pačios lyties asmenims. E, tačiau kai kur yra lygybė tarp e, skirtingų lyčių ir tos, paties, tos pačios lyties asmenų santokų ir civilinės partnerystės, registruotos partnerystės taip pat turi turėti tokį patį statusą. Jūs dabar nepasisakote prieš na, ir niekas nerodo, kad negalima įtraukti registruotos partnerystės. Iš tikrųjų, e, kiek suprantu, vienintelis argumentas, kuris yra naudojamas, yra vyriausybės tų šalių, kurios nenori registruotų partnerysčių. Mes turime ginti te, te, teisinę valstybę, mes pasisakome už lygybę, mes pasisakome už laisvę ir manau, kad dabar atėjo laikas Europos komisijai parodyti savo įsipareigojimą ir įtraukti registruotas partnerystės, nes joms turi būti suteiktas tos, toks pats statusas, kadangi visi piliečiai turi tas pačias pačias teisės. Ačiū. Dabar pradedame procedūrą, prašau žodžio. Keturi kolegos nori pasisakyti. Pirmiausiai, ponė Petir Marijana. Petir Marijana. Komisijos e, sprendimas pakeisti, peržiūrėti reglamentą aiškiai parodė, kad e, kol kas neužtektinai reglamentuojama labai opi sritis e, ir tą reikėtų padaryti. Taryba nepatvirtins tikriausiai registruotai partnerystiai e, leisti numatyti taikymą šio reglamento, kadangi kai kuriuose valstybėse narėse tokios teisinės formos netgi ir nėra, taigi subsidiarumo principas būtų pažeistas. Todėl raginu komisiją vis dėlto nesijimti dviejopo reglamentavimo ir skaldyti valstybių narių į tas, kurios tokią formą siūlo ir kur registruotų partnerysčių nėra. Tikrai nereikia tokio susiskaldimo ar politinio spaudimo dabar daryti valstybėms narėms. Pone Skrabinį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Sveikinu pranešėją, kuri užsiminė apie labai svarus argumentus. Visuomenė modernėja, juda į priekį ir tikrai daug žinau atveju registruotos partnerystės, ypatingai jaunimas e, vis mažiau linkęs tuoktis e, civiliškai po penkerių dešimties metų, galbūt išsiskiria, e, eina skirtingais keliais, tuomet nukenčia vaikai dėl tokios situacijos, kokia yra dabar. Sakote, kad yra tyrimų kažkokiu, kurie parodo, jog tas reglamentavimas nėra reikalingas. Kiek yra tokių vaikų, kurie yra gimę registruotose partnerystėse ir, ir kas įrodo, kad tikrai nėra poreikio ką nors keisti? Panas Hadži Georgiu. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponė Gebhardt, nes jie iškėlė labai opų klausimą parlamente. Turiu pasakyti, kad nustebau išgirdęs, jog vaikų ES statusas kai kurių nėra reglamentuojamas, tai yra tų, kurie gyvena su tėvais nesusituokusiais buvo paminėtos tos pačios lyties partnerystės ir pasakyta, kad kai kuriuose valstybėse narėse jos nėra leidžiamos, tačiau visą tai reikia ir sutvarkyti, nes yra ir vaikų, kurie gyvena su sustokusiais tėvais ir tokių, kurių tėvai nesusituokia. Pone Zaborska. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, žinau, kad dar 2015 metais tai buvo ir dabar taip yra, kad taryboje nerandama plataus pritarimo uh, šeimos teisės klausimų daromam reglamentavimui. E, ir yra klau... valstybių narių, kurios pasisako prieš, tačiau čia nereikėtų dėl to kelti kokiu nors gilinti konfliktų. Kodėl mes kalbame dabar apie tai? Todėl, kad norima daryti politinį spaudimą toms valstybėms narėms, kurios vadovaujasi tam tikra šeimos samprata ir kurios neremia tų vadinamų šiolaikinių tendencijų. Taigi labai keista iš tikrųjų, kad apskritai kyla tokios diskusijos. Ačiū ir dabar komisijos vicepirmininkui žodis prašome. Uh, Mike. Prašau įsijungti mikrofoną, sako pirmininkas. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs nuolat remiate komisijos pasiūlymus ir kad iškėlėte uh, svarbius klausimus dėl turinio. Šiuo metu komisija neturi pakankamai informacijos, kuri pateisintų pasiūlymą pakeisti Bruselis 2A reglamento nuostatas dėl e, šeimos klausimų. Tačiau norime patikinti Jūs, kad mes siekime siekiame taikyti visas nuostatas skirtas vaikų apsaugai e, visiems vaikams nepriklausomai nuo jų šeimos situacijos. Vaikai yra reformos esmė. Tėvų išsiskirimas yra labai sunkus faktas ir reikia, kad vaikų situacija kaip galima greičiau taptų aiški ir kad būtų atsižvelgta jų geriausius interesus. Mes turime paspartinti tarptautinių bylų nagrinėjimą ir reikia mums naujų taisyklių kaip galima greičiau, būtent dėl vaikų gerovės. Kad būtų viskas aišku, noriu pasakyti, jog aš buvau vienas iš e, e civilinės partnerystės įstatymų Estijoje iniciatorių. Ir aš balsavau už tokį įstatymą. E, Tačiau mūsų tikslas dabar yra apsaugoti vaikus, padėti jiems kaip galima greičiau, nes jų padėtis yra sudėtinga. Parlamento nariai tą yra jau sakė ir aš tą sakiau pačioje pradžioje. Padėti vaikams. Taryboje reikia vienbalsiškumo sprendimams priimti šioje srityje. Mes žinome, kad sudėtinga vienbalsį pritarimą užsitikrinti. Jau ir e, mūsų dabartiniam pasiūlymui, kodėl vaikų padėti dar apsunkinti. Todėl aš noriu paklausti jūsų, ar tikrai e, dar reikia kažko daugiau. Mes turime, aišku, dirbti šioje srityje, aš visiškai su jumis sutinku, mes turime gerbti tos pačios lyties asmenų santokas taip pat. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Dabar